pasirašė mūsų dokumentą. Jūsų pagalbos dėka e, bus sprendžiama šunų populacijos problema. Tikėkime, kad rasime sprendimą. Dėkuoju. Ačiū gerbėmiai kolegos, toliau pereikime prie balsavimo. Pirmas Klausimas ES Žalio Kyšulio Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų. Pranešimą rengia Dominik Reikė, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau. Draudimo garantijų sistemos pranešimą rengė Peteris Skinneris, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtintas. Ačiū pranešėjui. Toliau. Pono Davido Kasa pranešimas PVM ateitis. Pones, pone Kasa, jums žodis, taip pat yra pakeitimas žodžių teikiamas. Dėkoju pirmininkė. 13 pastraipa visiškai yra yra apima devintos pastraipos dalimi ir aš norėčiau pateikti dar žodinį pakeitimą, ištrinti, išbraukti tryliktąją pastraipą. Aš suprantu, e, pirmininkė, kad kitos frakcijos taip pat pritarė šiam pakeitimui. Ačiū. Chciałem zapytać, czy są jakieś sprzeciwy. Noriu paklausti, ar yra prieštaraujančių, ar kas norėtų prieštarauti, prašom atsistokite savo vietoje, kadangi nematau prieštaraujančių. Balsuokime dėl pranešimo teksto su ką tik padarytų žodinių pakeitimų. Balsuokime. Vardinis balsavimas, prašom. Ar, ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ačiū ponui Kasa. Toliau Sharon Bowles pranešimas dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skirimo. Kandidatas ir Rasmusenas. Ir nu, balsuosime elektroniniu būdu, vardinis balsavimas. Noriu Jūs informuoti, kad Jūsų pulteliuose turi degti mėlyna spalva po to, kai pabalsuosite. Nes balsavimas slaptas. Pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. patvirtintas kandidatas. Noriu pasveikinti poną Irką Rasmuseną. Ačiū poniai Baus už parengtą pranešimą. Prašom. Panašu, kad kilo techninių problemų balsavimo metu. Kreipsime į technikus. O kitas klausimas. ES garantijų suteikimas Europos investicijų papildomų Europos rekonstrukcijos plėtros banko kapitalo akcijų pasirašymas. Ne, pirmininkas atsiprašo, ES garantijų suteikimas Europos investicijų bankų paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Pranešėjas Ivailo Kalfin yra pateikta, nepateikta jokių pakeitimų ir todėl tarybos bendroji pozicija yra tvirtinama. Toliau kitas pranešimas. Ponios Baus pranešimas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko kapitalo akcijų pasirašymas. Es nuspręsta padidinti kapitalą. Turime pasiūlymo projektą. Pirmas blokas, kompromisas, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Balsuojame toliau dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime dėl teisėkuros pasiūlymo projekto. Vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėkoju. Sveikinu ponę Bauls. Kitas balsavimas. Dešimtojo straipsnio Junktinių tautų šaunamųjų ginklų protokolo įgyvendinimas dėl eksporto leidimų sistemos ir tranzito priemonių nustatymo. Tai yra pono Jekolino pranešimas. Prašom, žodis jums. Labai trumpai. E, mažoms ir vidutinėms įmonėms e, kaštai e, sektoriuje buvo gana nemaži, mes dabar turime užtikrinti gerą, lankščią procedūrą, geresnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, saugumo standartus, aukštesnius, geresnę teisėkūrą dėl prekybos ginklais, geresnius atsiekamumo principus nustatyti. Tai yra konkretus atsakas, e, tarp kitko, yra ta, ir į tą tragediją, kuri įvyko Norvegijoje. Saugumo priemonės turi padėti e, sportinėse varžybose ir e, žmonėms, kurie su tuo susi, susiję. Dėkuoju taip pat ir Vengrijai bei Lenkijai, kurios pirmininkauja ir pirmininkauja. Taigi balsu Balsuojame dabar dėl pirmo bloko, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. E, balsuojame dėl e, komisijos pasiūlymo su pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsuojame dėl E, teisėkros pasiūlymą. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Kitas punktas, dėl kurio balsuosime. Pono Moreira pranešimas dėl išskirtinių prekybos priemonių skirtos, e, skirtų stabilizavimo ir asociavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusiams šalims ir teritorijoms. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsuojame dėl pasiūlymo su pakeitimu kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuojame dėl teisėjkuro, teisėjkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Toliau. Trys pasiūlymai rezoliucijų dėl pasirengimo Europos vadovų tarybai. E, keturių frakcijų e, rezoliucijos e, projektas be pakeitimų. Balsuojame dėl trečio punkto. Dvi dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis punktas. Dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas punktas, ketvirta įtrauka, dvi dalys, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas Penktasis punktas, penkta įtrauka. Penktoji įtrauka. Pirmoji dalis. Atskiras balsavimas, pastaiso pirmininkas. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. E, šeštoji patvirtinta penktoji trauka, dabar šeštoji trauka, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame e, dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikę, priimta. E, visi kiti pasiūlymai dėl rezoliucijų atmesti. Kitas ir balsavimo punktas, du pasiūlymai dėl rezoliucijų dėl e, Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės. E, penkios frakcijos yra pateikusios pasiūlymus. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta.